O dabar pereikime prie balsavimo. Pradėsime nuo pono Grobačių pranešimų Baltijos lašišų ištekliai Baltijos jūroje. Balsuosime vardiniu būdu. Pradedame, kolegos. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Kolegos Laistrid pranešimas dėl deleguotų įgaliojimų priimti tam tikras priemonės susijusios su bendra prekybos politika suteikimas. Irgi balsuosime vardinių būdų. Vienas balsavimas. Pradedame, kolegos. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar kolegos Galager pranešimas dėl žudikystės išteklių apsaugos. Kolega Galager, dėl reglamentų. Pirmininkė, ačiū. Būčiau dėkingas, jeigu šiuo gana vėlyvų momentu patenkinutėte mano prašymą balsuoti vardiniu balsavimu dėl 42 pakeitimo, dėl viso pakeitimo pasiūlymo. E, dėl priežasčių, kurios e, visiems taps aiškios prieš galutinį balsavimą. Gerai. Pradėkime nuo pirmojo bloko. Ir balsuos, paskui balsuosime. Dabar balsuome dėl pirmojo bloko. Ar visi spėjom, kolegos? Baigėme. Nuo 1 iki 32. Baigėme balsavimą. Tekstas. Dabar dėl pakeisto teksto balsuosime vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar 33 pakeitimas. Kolega Galager. Bitte, Herr Kollege Gallagher. Hat sich erledigt. Änderungsantrag 33. Wer stimmt zu? Prašom, kolega. Balsuojame dabar dėl 33 pakeitimo. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Kolega Gallagher, prašom. Žuvininkistės komitetas mano, kad parlamentas neturi kitos alternatyvos, o tik pasipriešinti nepriimtinam e, žuvininkystės ir Žemės ūkio tarybos elgesiui. Pirmininkaujančios valstybės pripažino, e, kad parlamentui tenka vaidmuo bendroje teisėkuros procedūroje pastaraisiais metais dėl daugiamečių planų. Daugiamečiai planai, kaip žinome, yra bendrosios e, žuvininkistės politikos pagrindas. Jie yra gyvybiškai svarbus, užtikrinant žuvų išteklių apsaugą bei e, suteikiant galimybę nuo žvėjybos priklausančioms bendruomenėms išgyventi. Mes esame išrinkta institucija ir draugė su taryba mums tenka bendra atsakomybė kaip bendram e, abiems teisėkuros proceso dalyviams. Taryba privalo paisyti Lisabonos sutarties nuostatų ir gerbti Europos piliečius. Todėl žuvininkysės komiteto vardu reikalauju, kad galutinis balsavimas būtų atidėtas e, iki tol, kol bus e, įgyvendintos darbo tvarkos taisyklės numatytos 177 straipsnio ketvirtojo dalyje, kol taryba e, pareikš norą pradėti e, prasmingas darybas ir išspręsti šią klavietę, kurioje esame įstrigę šiuo klausimu jau keliaris metus. Eine Verschiebung nach Artikel 57 beantragt. Ich lasse gleich darüber abstimmen. Wer kann dieser Verschiebung zustimmen? Buvo pateiktas prašymas atidėti balsavimą. Kas už, kas prieš. Susilaikė pritarta. Dabar pono Neivis pranešimas. Pone Anželili, prašau. Noriu dešimčiai sekundžių žodžio. Šiame pranešime kalbame apie Kinijoje gaminamas prekes, kurios nėra tinkamai žymimos etiketėmis. Europos komisija kalbame apie žaislus. Europos komisija tikrai e, patvirtino, kad jie nėra tinkamai žymimi ir nepriimtina, kad tie gaminiai būtų pas mus mūsų rinkose. Pone Andželylė, tai svarbus dalykas, tačiau tai nesusiję su darbo atvarkės klausimu. Ir a, aš nutrauksiu narius, kurie prašys žodžio ir pasisakys klausimais, kurie nesusiję su darbo atvarkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį 14 pakeitimą esantį balsavimo sąraše. Ten yra minusas, tačiau jis turėtų būti, ten turėtų būti pliusas. Ačiū. Dabar Petrau Nevis pranešimas dėl ryklių pelekų pašalinimo laivuose. 11 pakeitimų. Kas už? Prieš. prašymas balsuoti vardiniu balsavimu buvo, buvo atmestas. Kas už 11 pakeitimų, kurios patikė komitetas prieš, susilaikė, pasitikrinsime. Dabar balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 14 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Devintą pakeitimą aptarėme. Toliau 18 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas, septynioliktas pakeitimas atkrenta. Dabar dėl viso pasiūlymo balsuojame su pakeitimais už, prieš. Pasitikrinsime elektroniškai, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas? pritarta aiškia persvara. Teisėkuros rezoliucija e, pas, balsuojama dėl projekto. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau balsuojame dėl konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų. Tai yra teisės komiteto teikiama e, rezoliucija. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. G konstatuojamas dalis punktas už, prieš, susilaikę, pritarta. H už prieš susilaikė pritarta. I konstatuojamos dalis punktas už prieš susilaikė pritarta. J konstatuojamos dalis punktas už prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos pasiūlymo, kas už prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuosime dėl trijų pasiūlymų primti rezoliuciją dėl e, tarptautinės telekomunikacijų konferencijos. Yra keturių frakcijų pateiktas pasiūlymas primti rezoliuciją. Balsuojame dėl pirmojo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar balsuojame dėl pasiūlymo priimti rezoliuciją, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar e, balsuosime dėl pasiūlymo priimti, pasiūlymo priimti rezoliuciją, kurį pateikė keletas frakcijų dėl atskirų dalių. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas punktas, dvi dalis, dėl pirmosios dalies už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintas punktas, pirminis tekstas už, prieš, susilaikė, pritarta Pritarta. 11 punktas už, kas, dėl dviejų dalių, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 12 punktas, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 20 punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė. Pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė. Pritarta. 21 punktas, pirminis tekstas, vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 22 punktas, pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 28 punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis. Dėl vardinių balsavimų dėl, abiejų, dėl abiejų dalių, dabar dėl pirmosios dalies. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Antroji dalis. Vėl vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 29 punktas, pirminis tekstas. Dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Antroji dalis. Vartinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 36 punktas pirminis tekstas, vardinių balsavimų, balsuojame, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 36 punktas pirminis tekstas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas dėl, kelių, dėl trijų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, pritarta Atmesta. 43 punktas, pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Patikrinsime elektroniškai, balsavimas prasideda dėl 43 punkto. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 44 punktas, pirminis tekstas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, pritarta. 51 punktas už, dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, pritarta Pritarta. 63 punktas 3 dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečioji dalis už, už, prieš, susilaikė, pritarta. 66 punktas pirminis tekstas už, prieš, susilaikė, pritarta. Po 73 punkto ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Penktas pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Dabar dėl originalus 707 punkto teksto. Už, prieš susilaikė pritarta. Antras pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 82 punktas originalus e, tekstas, vardinių balsavimų balsuojame. Timts. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 83 punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė. Pritarta. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto. Balsavimas elektroninis, balsavimas prasidėjo ir visi balsavo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ir tuo periname prie kopos pranešimo dėl plėtros politikos ir strateginių interesų. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta antroji dalis. Vardinis balsavimas pradedame. Amalė <clears throat> apgestimt. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 26 pakeitimas, dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta antroji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 27 dalis originali vardinis balsavimas pradeda balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame. <clears throat> Patvirtinta. 28 dalis, dvi dalis, kas už pirmąją. Prieš susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė. Pasitikrinkim. Pradedam balsuoti elektroniniu būdu. Amalė apkištimt. Ja. Nesispėjom. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 38 originali dalis, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Balsuojame dėl viso rezoliucijos siūlymo vardinių būdų. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. Patvirtinta. Dabar pagal darbotvarkę turėtume balsuoti dėl septynių rezoliucijos siūlymų dėl padėties gazoje. Penkių frakcijų pateiktoje rezoliucija pirmiausia. Pone Dekaiser norėtų pasisakyti dėl žodinio pakeitimo. Ačiū, ponė pirmininkė dėl paliaubų, kurios buvo paskelbtos vakar vakare gazoje, mes turėjome pakeisti, pritarus kitoms frakcijoms, šiek tiek savo e, rezoliucijos formuluotę. Buvo pateikti keturi pakeitimų siūlymai, juos pateiksime po truputėlį ir jau dabar galiu pasisakyti dėl pirmojo, nes dėl jo netrukus balsuosime. Teksto pradžioje, pirmosios dalies pradžioje kur kalbama apie express concern, ten reikėtų pasakyti sveikiname paliaubų sutartį ir tikimės, kad šis sutartis bus visapusiškai įgyvendinama. Bendri, bendros pastangos, taip pat Egipto ir kitų partnerių taip pat reikėtų paminėti. Ar norite, kad paskaityčiau visą teksto dalį? Ačiū, ponė Nikaisė. Ar yra prieštaravimų tiems žodiniams pakeitimams dėl pirmos dalies? Balsuojame, nes prieštaravimų nėra. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Po antrosios dalies pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Penktoji dalis originali vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme. Patvirtinta. Septintoji dalis originali. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Pone dėl Keizė, dėl ketvirtosios dalies, taip pat čia, man regisi, bus pakeitimų. Norėjau pas... Aš ko gero visus tris pakeitimus pa... paskaitysiu, bus paprasčiau. Vėlgi, atsižvelgiant į paliaubų sustarimą, pasiektą 12 metų lapkričio 21 dieną, antras žodinis pakeitimas – atsižvelgiant į smurto protrukį, dėl kurio žuvo žmonės vietoj ankstesnio, ankstesnės formuluotės. Ir kitas ketvirtas žodinis pakeitimas. Mm. Pamanysiu angliškai suformuluoti. Egipto užsienio reikalų ministrė ir Ir Hillary Clinton, valstybės sekretorė, paskelbė apie paliaubas kairę saudos konferencijos metu 12 metų lapkričio 21 dieną. Atsižvelgiant į tai, kad įsigalius paliauboms Izraelis turės nutraukti kovos veiksmus e, gazos ruožėm, sausumoje, ore ir vandenyje. Taip pat reikės nutraukti bet kokius veiksmus, kurie nukreipti prieš tam tikrus asmenys. Reikėtų taip pat pasakyti, kad visos Palestinos, visi kovos padariniai turės taip pat nutraukti e, kovos veiksmus Izraelio atžvilgių, skaitant raketų leidimą Izraelio teritorijoje, taip pat pasienio puldinėjimą. Uždarom skliaustus čia. Tai štai. Jūs labai atidžiai klausėte ir visi supratote, kad ponė Dekaiser pasiūlė tris pakeitimus. Pirmiausia, dėl ketvirto punkto, paskui pirmos konstatuojamos dalies ir paskui, jeigu, dabar jeigu jūs neprieštaraujate tiems trims pakeitimams, aš e, siūlau balsuoti dėl jų kartu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dabar dėl viso rezoliucijos teksto, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar kolegos Donžo pranešimas. Dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvenimo aštuntoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė atmesta. 21 dalis originali, balsuosime vardiniu būdu, pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 11 už, prieš, susilaikė atmesta. 12 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 13 už, prieš, susilaikė atmestas. 14 už, prieš, susilaikė atmesta. 15 už, prieš, susilaikė atmesta. 16 už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Septintasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septynioliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Aštuonioliktas už, prieš, susilaikė, atmestas. 51 dalis, originaliai balsuojame vardinių būdų. Pradedame. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 62 dalis originaliai, vėl vardinis balsavimas. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. patvirtinta. 19 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 20 už prieš susilaikė atmesta. 21 už prieš susilaikė atmesta. 22 už prieš susilaikė atmesta. 101 dalis kas už prieš susilaikė patvirtinta. Pirmas veiksmas už prieš susilaikė atmesta. 23 už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas antroji dalis, vardys balsavimas. Ar visi spėjome? Baigiame. Patvirtinta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos, vardinis balsavimas. Ar visi spėjome balsuoti? Baigėme. Patvirtinta. Dabar pagal darbo tvarkę balsuosime dėl pono Paskau pranešimo es tarpusų gynybos ir solidarumo sąlygos, politinis ir operatyvinis aspektai. Ketvirtoji dalis, dvi dalis, kas už pirmąją. Prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktoji dalis, keturios dalis, kas už pirmąją, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtoji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktoji dalis originaliai dviejų dalių, kas už pirmąją. Prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuonioliktoji dalis originaliai, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. F konstatuojant dalis originali iš dviejų dalių, kas už pirmą dalį. Prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar užsienio dėl visos rezoliucijos, vardinių būdų, pradedam kolegos. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar pagal darbo tvarkę turime balsuoti dėl pono Kelam pranešimo kibernetinis saugumas ir gynyba. Balsuosime vardiniu būdu. Dėl visos rezoliucijos pradedame balsavimą. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar pagal reportą balsuosime dėl porto Indrektavan pranešimo bendro saugumo ir gynybos politikos vaidmo krizių dėl klimato ir gavarinio laimio atvejais. 20. Pakeitimas dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 24. dalis už. Pirmą dalį Antroji dalis. Pasitikriname dėl 20 dalies, antrosios dalies elektroniniu būdu. Ar visi spėjom? Baigiame. Atmesta. 24 dalis, dvi dalis. Kas už pirmąją? Prieš. Susilaikė. Patvirtinti. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta norime pasitikrinti gerai. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Atmesta. 35 dalis iš dviejų dalių. Kas už pirmąją dalį? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar dėl visos rezoliucijos dar nebūtų balsuosime. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Dabar balsuosime dėl ponios Jekonsarį pranešimų. Darybos dėl išsamesnės ir Kazakstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo. Balsuosime. Dėl 12 pakeitimo kas už, prieš susilaikė atmesta. 13 už, prieš susilaikė atmesta. 14 už, prieš susilaikė atmesta. 15 už, prieš susilaikė atmesta. 20 už, prieš susilaikė atmesta. 21 už, prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis po N punkto. Turime ponios Jekonsari žodinį pranešimą. Pakeitimą. Pone pirmininkė, neseniai išgirdome labai blogų žinių iš Kazahstano, todėl aš turiu pakeitimą žodžiu. Paskutinė naujiena yra tokia. Žmogaus teisų padėtis dar labiau pablogėjo Kazahstane ir Šis pakeitimas žodžiu, kurį remia daugelis parlamento frakcijų, iš, būtų toks. Išreiškėme didelį susirūpinimą dėl e, įstatymo, kuris buvo įvestas lapkričio 20 dieną Kazakstano prokuroro, generalinio prokuroro, kuriuome reikalaujama opozicijos partija Alga ir opozicijos žiniasklaidos uh, priemonės, e, reikalant, kad tai būtų uždrausta. Griežtai pabrėžėme, kad įstatymai prieš e, terorizmą ir ekstremizmą neturėtų būti panaudoję kaip priedanga kovoti su opozicijos veikla ir žodžio laisvė. Ačiū. Niekas neprieštarauja, balsuojam, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktas. Kas už, kas prieš? Atmesta. Antras. Kas už, prieš? Susilaikė. Priimta. Septynioliktas už, prieš? Susilaikė. Priimta. Atmesta, atsiprašau. Aštuonioliktas už, prieš? Susilaikė. Atmesta. Dvidešimt ketvirtas už, prieš? Susilaikė. Atmesta. Antras paragrafas, š, dvi dalys. Pirma dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už prieš susilaikė atmesta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečias atsijimtas, 25 kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kas už, prieš susilaikė priimta Atmesta. Penktas kas už. Tikrinkime. Patikrinkime kortelėmis ketvirtą pakeitimą. Galima balsuoti. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penktas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeštas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pirmas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta Priimta. Septintas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. E, konstatuojamoji dalis pirmas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. E, J už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas, už, dvi dalis, už pirmą dalį, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Jeigu norite, galim patikrinti. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Priimta. Antra dalis, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Devintas, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Už visą dokumentą, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau Ferreiros pranešimas dėl pakrančių žvejybos pagal žuvininkistės politiką. Trečias pirminis variantas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 31. Pirma dalis, dvi dalys. Už, prieš susilaikė priimta. Antra dalis. Kas už, prieš susilaikė priimta. 31. Trečia įtrauka, dvi dalys. Pirma dalis. Kas už, prieš susilaikė priimta. Antra dalis už, prieš susilaikę priimta. Galime patikrinti dėl 31 pastraipos trečios įtraukos antrosios dalies. Galime balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Baigiam. Priimta. 31 ketvirta įtrauka. Dvi dalys. Pirma dalis. Kas už, prieš, susilaikę. Geriau gal patikrinkime. Pradedame balsuoti. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Ange Baigiame balsuoti. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33 pastraipa, pirminis variantas, dvi dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antra dalis už prieš susilaikė priimta. 38 pastraipė, dvi dalis pirminis tekstas. Trys dalis tiksliau. Pirma dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antra dalis, už, prieš susilaikė priimta. Trečia dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Die Abstimmung dritter Teil ist eröffnet. Balsuokime dėl trečiosios dalies. Ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Priimta. 40 e, pasraipa dvi dalys. Pirma dalis už, prieš susilaikė, priimta. Antra dalis už, tiksliau vardinis balsavimas, balsuojame kortelėmis. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Priimta. E, e konstatuojamoji dalis dvi dalis. Pirma dalis, kas už, prieš susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš susilaikė. Tikriname. Reikia tikrinti. Pradedame balsuoti. Haben alle abgestimmt, die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Priimtas. J konstatuojamoji dalis. Dvi dalys. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Ar jau visi balsavote? Baigiame. Atmesta. Visas rezoliucijos tekstas. Balsuojame vardiniu būdu. haben alle abgestimmt? die abstimmung ist geschlossen. angenommen. wir kommen nun zum bericht. baigiame balsuoti priimta. toliau izabela liuvin pranešimas. E, žuvininkystės politikos išorės aspektas. Nuo pirmo iki aštunto pasikeit, pakeitimai atsijimti. Devintas pakeitimas dabar. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. Pirminė pastraipa, dvi da, pirma pastraipa dvi dalis, kas už, prieš susilaikė primta. Antra dalis, kas už, prieš susilaikė. Tikriname, tikriname dėl pirmos pastraipos antros dalies. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Antra pastraipa. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šešta pastraipa dvi dalys. Kas už pirmą? Prieš, susilaikė, priimta. Už antrą, už, prieš, susilaikė, priimta. Devinta pastraipa dvi dalys. Kas už pirmą dalį? Prieš susilaikė priimta. Antra dalis už, prieš susilaikė priimta. 19 pastraipa. Norite tikrinti? Galime patikrinti 9 pastraipos antrą dalis. Tikriname elektroniškai. Stimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Priimta. 19. Pirminis tekstas. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 23. Už prieš tikriname. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Priimta. 24. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 27. Dvi dalys už pirmą dalį, kas už prieš susilaikė priimta. Antra dalis už prieš susilaikė priimta. 28. Dvi dalys. Pirma dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Antra dalis už prieš susilaikė priimta. 32 pastraipa, kas už prieš susilaikė priimta susilaikė priimta. 37 pastraipa, dvi dalys. Kas už pirmą? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 50 pastraipa, dvi dalys. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 53. Dvi dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 pastraipa, kas už, galime patikrinti. Jeigu norite, galime patikrinti. 53 pastraipos antra dalis. Tikriname. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Priimta. 55 pastraipa. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 58 pastraipa. Dvi dalis. Už pirmą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 66 pastraipa. Dvi dalis. Už pirmą. Prieš. Susilaikė. Priimta. Už antrą. Už. Prieš susilaikė priimta. 73. Už, prieš, susilaikė priimta. 77. Už, prieš, susilaikė priimta. 92. Dvi dalis. Už, prieš, susilaikė priimta. Antra dalis. Už, prieš, susilaikė priimta. 78 už prieš susilaikė atmesta. 80 už prieš susilaikė atmesta. 94. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Balsuojame dėl viso rezoliucijos pasiūlymo su pakeitimais. Vardiniu būdu. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Wir kommen nun zur Abstimmung über einen Entschließungsantrag im Namen des Ausschusses für konstitutionelle. Toliau. Rezoliucija iš Konstitucinių reikalų komiteto Europos parlamento rinkimai 2014 metai. Pirmas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas, kas už, prieš. Turbūt reikėtų patikrinti elektroniškai. Balsuokime. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirminis e, pirmas. Išsutvarkytas atrodo jau viskas. Tada perinam prie septinto. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Norite tikrinti? Tada balsuokime dėl septinto. Galima balsuoti. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dešimtas. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntas kas už prieš susilaikė atmestas. Trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimtas. Devintas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Antras, kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas, kas už, Mm, aš nieko prieš, galim tikrinti, jeigu norite. Prašom balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečias. Kas už? Prieš susilaikė priimta. O dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vardiniu būdu galime balsuoti. Die haben alle abgestimmt. Die ab Ar jau visi balsavote? Baigėme balsuoti. Priimta. Sveikinu visus šiandienos pranešėjus ir dėkoju už tai, kad taip e, sunkiai visi kartu padirbėjome. Dabar seka balsų motyvai. Balsavimo motyvai. Pirmiausia, Gorbačiak pranešimas. Pone Pietikainen. Pone Pietikainen.